Hello everyone, if you want to take your seat, then we can start this part. Gerbiami kolegos, kviečiu susėsti ir pradėsime mūsų posėdį, kuris yra toks ypatingesnis, tai yra bendras mūsų posėdis su kolegomis iš AFET komiteto. Svarstysime svarbų pranešimą tokį, kuris, kurio tema yra klimato diplomatija. Sveikinu susirinkusius visus Europos parlamento narius iš šios popietės posėdį. Puiku, kad komitetai surėmė pečius ir bendrai rengia pranešimą tokią svarbę temą. Manau, kad tai yra labai savalaikis žingsnis. Taryba priėmė e, išvadas šią temą visai neseniai. Tai vyko vasario 26 dieną. Ir klimato kaita šiandien jau yra realybė klimatas keičiasi vis labiau, tie pakeitimai buvo apčiuopiami, tad reikia subendrinti pastangas, siekti plataus užmojo tikslų, jeigu norime tinkamai užkirsti kelią klimato kaitai, turime laikytis Paryžiaus susitarimų, bent jau. Taigi svarbu, kad Europos sąjunga klimato veiksmus gyvendinant vaidintų lyderės vaidmenį. Visi uh, lygmenys turi uh, imtis e, tam reikiamų veiksmų. Svarbu, kad būtų į tai, tas veiklas įtraukti valstybės ir nevalstybės subjektai, kad būtų keičiamas į geriausią praktiką, kad būtų laikomasi vaisingo tokio požiūrio. Būtina taip pat klimato dimenciją įtraukti į ES užsienio politiką. Tai yra akivaizdu. Būtent dėl to labai svarbu, kad mūsų komitetai dirba kartu prie šios temos Mes, manau, galėsime sklandžiai bendradarbiauti ir pasiūsti tvirtą žinę šiuo klausimu ir šiandien aptarsime pranešimo projektą. Ir dabar norėčiau ponui Klausui Buchneriui suteikti žodį, jis pavaduoja kolegą Makalister, AFET komiteto pirmininką, kuris turi kitus įpareigojimų. Sveiki atvykę, ponė Buchner, žodis jums. Ačiū, ponė Valen, už jūsų įžango žodžius. Manau, kad šis pranešimas yra ne tik savalaikis, bet ir labai svarbus mums, kadangi galėčiau savo situacijos pavyzdį pateikti. Labai svarbu nuolatos pabrėžti mūsų aptarimo klausimų svarbą. Ir pranešimas yra puikus kelias, kaip tuos visus klausimus aptarti, kaip juos kanalizuoti. Pirmiausia, turėtume identifikuoti svarbiausius prioritetus ir antra, turėtume dirbti, kad visose mūsų delegacijose būtų kalbama apie tuos prioritetus ir jų svarbą. Man asmeniškai labai svarbus buvo to pranešimo atsiradimas. Ko gero, tuo savo pasisakymą ir pabaigsiu, suteiksiu žodį kolegiai daly kad ji padarytų įžangą taip pat. Um, you, uh... Ačiū Jums abiems. Šiandieną aš kalbu Čio Lainino vardu, kuris uh, yra bendra pranešėjas, bet jisai negalėjo dalyvauti mūsų posėdėje šiandien ir paprašė atsiprašyti jo vardu, padėkoti už bendradarbiavimą praėjusiais metais. Džo Laininas taip pat labai e, džiaugiasi darbu su kitais šešėliniais pranešėjais ir su komisija rengiant šį pranešimo projektą. Ir mes labai tikimės, kad parlamentas pritars mūsų bendram tokiam pranešimui, kuris skirtas klimato kaitos klausimams ir kad bus atsižvelgta į parlamento rekomendacijas. Pirmą kartą parlamentas atskirai E, kalba apie, kaip apie savarankišką klausimą, apie klimato diplomatiją, tai aktualu ruošiantis COP21. Labai gerai, kad mes tą kartu atliekame aplinkosaugos ir užsienio reikalų komitetas, nes klimatas ir užsienio reikalai dabar yra neišvengiamai susiję tarpusavyje. Dar kitas dalykas, kad pranešimo projekte jau yra pateikiama komisijai rekomendacijų ir kitoms valstybėms narėms rekomendacijų, kurių pagalba būtų galima užtikrinti darnesnę ES klimato kaitos diplomatiją ir užtikrinti jos geresnį geresnio rezultatą. Norėčiau išskirti tris aspektus. Jeigu mes norime, kad ta diplomatija būtų sėkminga, mes turime apibriežti uždavinius, strateginės partnerystės ir skirti pakankamą finansavimą. Ir aš tikiu, kad Amelis pateiks savo informaciją apie savo indėlį. Dar vienas dalykas, kad IPCC posėdis vyks e, rudenį ir mums reikia iki to laiko galvoti apie tas papildomas priemonas, nes klimato kaitos konferencija Katovicuose taps dar vienu išbandymu ir mūsų komitetui, nes kai bus e, baigtas pirmasis etapas, reikės įvertinti rezultatus ir tai tikrai bus rimtas išbandymas mums, kaip kiek geros yra priemonas ir ar jos bus įgyventintos, ar mes įgyvendinsime savo pasižadėjimus, žengdami į visuomenę, kurioje nebėra vietos taršos. Jūs žinote, kad dėl sausrų, potvinių, augančio kritulių kiekio aplinkos būklė blogėja. Ir kai kuriuose Kai kuriuose regionuose klimato kaita jau kelia rimtą grėsmę aplinkos išlikimui, todėl priemonių reikia imtis nedelsiant. Dabar, kai kalbame apie strateginės partnerystės, dar aš tai ką pasakyti, kad ES užima pirmaujančią vietą klimato kaitos srityje, todėl strateginių partnerystų sudarimas yra absoliučiai būtinas. Ir mes turime galvoti dėl to ne tik kad vyks dėrybos jungtinėse tautose, bet mes galime sudaryti strateginės partnerystės ir su tarptautinėmis organizacijomis. Klimato diplomatija neturi būti vien tik tai politikavimas, tai turi tapti labai konkrečia strategija, kuri numatytų aiškius tikslus ir įtrauktų bendrą darbą įvairaus lygio susijusias e, pusės. Aš manau, kad galiausiai COP24 kontekste būtų galima formuoti labai aukšto lygio valstybių sąjungą, į kurią, prie kurios galėtų prisidėti ir privačios įmonės. Strateginės partnerystės yra tas prioritetas, nes tikslas, kuris gali duoti mums galimybių sustabdyti klimato atšilimą. Atsakingas generalinis direktoratas vykdo įvairias politikas, prisima įvairiausios ir gyvena tuos įsipareigojimus, kuriuos prisėmė Europos Sąjunga. Dar vienas labai svarbus momentas tai yra santykiai su Kinija, nes e, klimato diplomatija turėtų e, leisti mums užmėgsti glaudesnius ryšius su Kinija ir tai aktualu elek elektromobilių transporto priemonių, bei taip pat atsinaujinančio energijos šaltinių platesnio panaudojimo. Dar vienas dalykas, kad AT sistemą reikėtų gal apjungti su Šveicarijos sistema ir taip pat galvoti apie bendrą CO2 leidimų sistemą ir rinką kartu su JAV, Kinija ir Japonija. Taigi darbas kurį turėtume vykdyti, yra labai platus. ES taip pat turėtų aktyviau veikti, užtikrindama klimatui palankių technologijų importą ir eksportą bei stiprinti ne tik savo, bet ir kitų valstybių inovacinius pajėgumus šioje srityje. Ir galiausiai klimato kaita nusipelno atskiros diplomatijos srities, nes ji yra aktuali visiems tiek oficialiesiems atstovams, tiek vyriausybėms, tiek ne vyriausybėms. O parlamentas, aš manau, galėtų svariai prisidėti, nurodydamas prioritetus ir pagrindinius bendradarbiavimo prioritetus. Ir klimato kaitos diplomatija gali tapti sudėtinę politikos dalimi, prisidėti prie geresnio ES veiksmų įgyvendinimo. Dabar dėl išteklių kadangi su klimato kaita reikia kovoti visame pasaulyje, mes turime galvoti apie tai, ką veiksime toliau. COP24 konferencijoje reikia aiškiai kalbėti apie sąjungų sudarimą. Ir nors klimato kaitos diplomatija gali būti labai svairi priemona, bet reikia į partnerystę įtraukti ir besivystančias šalis. Jeigu mes norime, kad šioje srityje ES veiktų veiksmingai, tai turime galvoti ir apie tinkamą finansavimą. Pranešimo projekte daug dėmesio yra skiriama žmogiškiesiems ištekliams ir toms spragoms, kurios vis dar egzistuoja tiek vis apskritai išteklių požiūrių. Dar vienas dalykas, kad šiai diplomatijai didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas ir daugiametės finansinės programos kontekste. Aišku, nelengva sudaryti biudžetą, visiems reikia pinigų, bet klimato kaitos prioritetas turi būti ne tik išlaikytas, bet jam turi būti dinandamas ir finansavimas. Dar praėjusią savaitę buvo kalbama, kad reikėtų skirti daugiau negu 20 procentų kitų, e, kitoje daugiametėje finansų e, programoje klimato kaitos padariniams likviduoti. Dar keletas minčių, kurios yra e, kalbamos šioje pranešimo projekte, tai e, ambicingų tikslų užsibrėžimas, taip pat, kad negalime mes numatyti tikslų, kurie nederėtų su tikslais iki 2030 metų. Yra galų gale, tik vėliau buvo pasirašytas Paryžiaus susitarimas. Klimato kaita nėra ES monopolija, bet 40 procentų taršos mažinimo tikslas dar tikrai nereiškia, kad mes pasieksime tų rezultatų iki 50-ųjų e, metų. Galų gale, nebijotinai visi turime stengtis, kad e, šest dujų išmetamus kiekius mažintume veiksmingai ir tą darytų ne tik ES, bet ir kitos šalis. Be to, jeigu ES nesugebėtų savo tikslų pasiekti ir gyvendinti prisimtų įsipareigojimų, tai e, tada vargu ar kitos e, susijusios šalis iš savo pusės sieks ko nors ambisigesnio. ES, norėdama užimti lyderės vaidmenį, turėtų galvoti apie tuos tikslus, kurie numatyti Paryžiaus kontekste iki 50-ųjų metų. Ir e, padarinių švelninimo imtis visose sritise. Bet tą daryti galvojant apie laikotarpį po 30-ųjų metų. Jau dabar ES rodo pavyzdį, bet e, Kitas svarbus uždavinys parodyti, kad klimato kaitos problemų sprendimas nestabdo ekonominės plėtros. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad tokio, be, tokio bendro pranešimo rengimo iniciatyva tik patvirtina, kad parlamentas pritarė klimato diplomatai ir kad abiejų sričių pastangos gali tapti labai veiksminga kovos su klimato kaita priemonę bet aišku, reikės galvoti apie konkrečius pasiūlymus. Uh, Ačiū, poniai daly. Dabar suteiksime žodį kolegai Lyts. Dėkoju. Pone pirmininkė ir ponė pirmininkė. Puiku, kad šiandien vyksta šis bendras posėdis, kad svarstome pranešimą dėl to, ko jau pasiekėme. Paramos sulaukėme laiku, E, Junktinės valstijos pasitraukė iš Paryžiaus sustarimo, liko didžiulė spraga ir štai dabar, kaip sakėte, teisingai jūs, ponė pirmininkė, klimato kaita yra realybė. Ne visi taip mano, pavyzdžiui, ponas Trumpas net netaip masto visiškai. Ir tiesiog e, kai kurios politinės partijos, kad ir Vokietijoje, e, pavyzdžiui, mano, kad žmonės, kurie kalba apie klimato kaitą, labai klysta, kad jokios klimato kaitos nėra ir panašiai. Bet mes matome Europos parlamente, kad turime veikti kitaip. Turime tarybos išvadas šiuo klausimu. Klimato diplomatija buvo tas klausimas, ir kurio grįžta buvo vasario mėnesį šių metų. Regionų komitetas taip pat e, į e, šį klausimą atkreipė dėmesį, parengė nuomonės projektą. E, Envi komitetas taip pat skiria tam dėmesio. Visą tai rodo, kad dabar visos ES e, institucijos yra pasirengusios dirbti klimato diplomatijos labui. Klimato diplomatija turėtų būti integruota į ES saugumo ir ekonominę politiką ir užsienio politiką. E, reikia pasakyti, kad kaip saugumas ir užsienio reikalai klimato klausimai yra tokie pat e, svarbus. Pavyzdžiui, Müncheno saugumo konferencijoje taip pat buvo kalbama apie klimato klausimus. E, pirmą kartą AFET komitetas e, diskutuoja apie klimato diplomatiją kaip apie atskirą klausimą. Apie tai kalbėjo kolegos. Jo Lainen, pavyzdžiui, minėjo, kad mūsų parlamentas dalyvavo COPS Ir dabar būtina stiprinti užsienio politikoje šį aspektą. Kiekviena šalis turi būti raginama laikytis Paryžiaus sustarimo įsipareigojimų, Paryžiaus rezoliucijų. O dabar diplomatijos e, reikalas ir, ir, ir yra e, padaryti viską, kad šis argumentas būtų atspindėtas e, aukščiausių lygmenių. Visą tai yra paremta trim ramščiais. Europos parlamentas yra vienas iš svarbiausių klimato, kovos su klimato kaita veikėjų. Siūloma propaguoti ES klimato diplomatiją kaip tokią, taip pat klimato aspektai traukti į užsienio politikos sritį ir į kitas politikas. Taip pat siūloma skirti reikiamus resursus išorės veiksmų tarnybai, kad būtų galima imtis tokių veiksmų, kurie atrodytų patikimi E, vykdomi ES. Mano supratimu, e, būtina, e, kad būtų sukurtos reikiamos struktūros užsienio išorės veiksmų tarnyboje, kad būtų galima siekti ambicingesnių tikslų. Būtina taip pat pasiekti ir kitus veikėjus, bendradarbiauti su kitai, kitais subjektais, kurti strateginę partnerystę ir tvirtinti santykius tarp valstybinių subjektų ir nevalstybinių veikėjų, kad būtų galima e, sumažinti klimato kaitą. Svarbiausi prioritetai yra tokie. ES yra viena svarbiausių veikėjų tarptautinių lygmenių kovos su klimatu srityje. Būtina, kad būtų gyvenintas Paryžiaus sustarimas ir kad nebūtų palikta nušaly klimato darbo atvarkė. ES turi ir toliau būti patikima partnerė šiuo klausimu. Mes turime nepamiršti savo plataus užmės, užmojo ir turime toliau gyveninti klimato diplomatiją. Tai reiškia, kad turime renkti strategiją, kad būtų subendrinamos klimato diplomatijos pastangos. Kaip jau sakiau, Europos komisija, parlamentas, valstybės narės ir kitos institucijos turi imtis šių veiksmų. Mums reikia demonstruoti klimato diplomatiją ES užsienio reikalų darbo tvarkėje. Turime turėti taip pat parengtas ataskaitas, kaip klimato diplomatija veikia. Tos ataskaitos galėtų teikimas mūsų komitetui. Galėtume, kai parlamentas vyksta į valstybės partnerės, mūsų komitetas, e, taip, e, klima, e, klim, mūsų komiteto atstovai, rendi komiteto atstovai galėtų taip pat ataskaitose pažymėti ir kaip buvo dirbama klimato diplomatijos rytyje. Europos parlamentas ir parlamentų tarptautinis tinklas, kaip, palaikoma, kaip palaikomi santykiai su AKR valstybėmis, vėlgi turėtų būti santykiuose su šiomis valstybėmis keliamos, keliami klimato diplomatijos klausimai. Taigi tas užmojis turėtų būti platesnis ir tai turėtų atsispindėti DFP. Europos Sąjunga turi e, kalbėti apie tai, kad e, žingsniai, kurie reikalingi klimato diplomatijos rytie, turi tinkamai būti atspindėti DFP. Yra Paryžiaus sustarimas, yra numatyti tvaraus vystimosi tikslai ir ES savo lyderystę šioje srityje savotiškai yra įtvirtinusi. Um, Klimatas yra vienas iš tų tvaraus vystimosi tikslų, kaip tik ir ES New York'e turės atsiskaityti kitą metą apie tai, kaip buvo gyvendinami tvaraus vystimosi tikslai. Tad šis pranešimas, kurį e, kuri, ta, tie, tie žingsniai, kuriuos pateiks Europos Sąjunga, bus esminės svarbos, tad būtina dirbti ir toliau prie to tikslo kad turėtume ką pasakyti. Europos komisija turi koordinuoti bendras ES pastangas šioje srityje ir turi parengti aiškę strategiją klimato diplomatijai gyvendinti. Raginame išorės teismų tarnybą ir Europos komisiją numatyti strategiją klimato diplomatijai. Prašome, kad Europos komisija koordinuotų procesą, parengtų rekomendacijas ir svarbiausius tikslus susijusius su klimato kaita būtina, kad būtų geriau pasinaudota Europos parlamentų delegacijomis ir išorės veiksmų tarnyba. Santykiuose su trečiosiomis valstybėmis klimato klausimai turėtų būti įtraukiami diskusiją su tomis šalimis. E, užsienio e, delegacija vykstanti į JAV, pavyzdžiui, turėtų kelti tokius klausimus. Mes turėtume siekti strategijos Klimato ir energetikos rytėje turėtume siekti, kad valstybės narės santykiuose vienos su kitomis keltų šios klausimus, kad e, valstybės narės tinkamai formuotų savo politikas e, santykiuose su JAV, e, kad būtų siekiama nuomonės pasikeitimo JAV. Ir aš manau, kad yra daug tokių situacijų, kai ES delegacijose turėtų būti žmonės iš, iš atitinkamų struktūrų atsakingų už klimato diplomatiją. Stiprus bendradarbiavimas reikalingas su vietos savildos struktūromis, regioninėmis struktūromis. Strateginis dialogas turi vykti dėl de ekonomikos dekarbonizavimo, dėl mažesnio CO2 išmetimo, taip pat dėl, e, taip pat turėtų būti kalbama apie iškastinio kūro mažinimą ir jo importą į Europos Sąjungą. E, buvo štai neseniai įvykusi diskusija e, šiais klausimais ir buvo domimas į tais regionais, kur gaminamos, kur išgaunamos dujos, nafta ir panašiai. Geopolitinis stabilumas irgi yra svarbus dalykas, tai yra iššūkis kaip ir migracija. Visą tai ir sudaro tokias aplinkybės, kai besivystančios šalis taip pat turimtis joms tenkančių priemonių. Mes čia vėlgi turime atitinkamai kreipti savo vystimosi politiką, ypač kai kalbam apie atsinaujinančių išteklių panaudojimą. Naujai iškinančios ekonomikos turėtų būti raginamos nepamiršti klimato šilimo klausimų. Privatus sektorius, pilietinė visuomenė ir mokslininkų bendruomenė taip pat turėtų tarti savo žodį. Kitos patirtis jau buvo matomos šiek tiek pastarosiomis savaitėmis. Klimato diplomatija savotiškai atviros duris. Ir daugia jungtinėse, jungtinių tautų organizacijoje tai taip pat yra aptariami klausimai. Ir manau, kad tai svarbiais klimato klausimais būtina diskutuoti jungtinių tautų organizacijose. Organizacijoje, atsiprašau. E, JAV taip pat reikėtų palikti atviras duris. Ehm, galbūt atsirastų naujas saugumo požiūris, kuris kol kas nėra garsiai skelbiamas, nes e, JAV kol kas nekalbama daug apie klimato kaitą, tačiau saugumo, už saugumo atsakinga bendruometė ragina nevengti klimato kaitos klausimų ir spręsti juos transatlantinių e, principų remiantis. Ir manau, kad santykiuose su savo transatlantiniais partneriais turėtume to nepamiršti. Taigi, m, mm, tekstas e, yra parengtas, tikimės jį pagerinti pakeitimų dėka, kurių laukiame, tad e, norėčiau užgirsti šešėlinių pranešėjų reakciją ir kolegų reakciją į šį tekstą. O komisijai norėčiau pasakyti ačiū. Ačiū taip pat komiteto sekretoriatui, kuris dirbo puikiai. Ir mūsų santykiai su kolegomis, sekretoriatu ir vis, visais prisidėjusius prie pranešimų buvo puikus, tad ačiū visiems už tai. Ačiū, sako pirmininkas. Pirmininkė, kviečiu pasisakyti šešėlinius pranešėjus. Dvi minutės paskirsime kiekvienam šešėliniam pranešėjui. AFET ir ENVI pranešėjai kol kas dalyvauja, jie galbūt galėtų keturias minutės tada pasisakyti kiekvienas. Taigi, ponai Peterle suteiksime žodį. Jis kalbės ponos Šuica vardu taip pat. Prašau, žodis jums kolega. Ačiū. Ponai pirmininkai, gerbiami kolegos. E, šešėliniai pranešėjai, šešėliniai, nori pačius saulėčiausių savo komentarus pateikti. Pone Šulcė sako štai ką. Ačiū padėk, nu, visiems bendra pranešėjams, rengusiems puikų pranešimą, klimato kaita e, stabilumui, taikai ir saugumui turi esminę svarbą. Tai taip pat turi tako žmonių gyvenimui ir geopolitiniam stabilumui. Klimato diplomatija dėl to gali būti laikoma užsienio politikos priemonė. E, mesant strateginę partnerystę, vystant santykius su valstybėmis, su valstybiniais subjektais ar privataus sektoriaus subjektais, vietos ir regioninių struktūromis, būtent nepamiršti kovos su klimato kaita aspektų. E, klimato politika labai, yra labai svarbi, būtina analizuoti riziką ir imtis prevencinių veiksmų, kad savo tikslų pasiektume, kad galėtume kovoti su klimato kaita, tas dalykas turi tapti mūsų prioritetu Turime pasinaudoti savo teisėkūros gale ir politinę įtaką tam, kad klimato kaita būtų integruota į vystimosi veiksmus. Klimato diplomatija turi būti stiprinama ir įtraukiama į visus išorės veiksmus. E, Jungje pasitraukus iš Paryžiaus susitarimo, dabar mes turime būti lyderiai šioje srityje kryptyje ir sudaryti turime alijansus su šalimis ir struktūromis, kurios nori paremti mūsų svarbiausius tikslus. Nors ją pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo, mes turime dirbti toliau. Likęs pasaulis, manyčiau, galėtų tikėtis, kad ES vykdys plataus užmojo politiką ir rems ES šiame žygyje. At, e, naujai iškinančios valstybės turi taip pat kreipti dėmesį į tai, kaip mažinti savo poveikį klimatui. Mums klimato politika ir diplomatija čia gali būti labai naudinga. Čia yra ponios Šuicos mintis, jos vardu dėku uždėmesi. Dabar ponos Peterlės e, mintis. Noriu padėkoti pranešėjams už gerai subalansuotą ir puikų pranešimą tokią svarbę temą. Šiame pranešime yra pabrėžiama būtinybė klimato diplomatiją laikyti prioritetu, būtina, kad į užsienio politikos veiksmus klimato diplomatijos aspektai būtų įtraukiami, kaip sakė ir ponia Šuica. Šis pranešimas e, e, turi tikslą, kad būtų gyveninti Paryžiaus susitarimo, e, susitarimai ir kad kad būtų užpildytas vakumas atsiradęs po to, kai iš Paryžiaus sutarimų pasitrauk, pasitraukė JAV. Turime turėti bendrą požiūrį į ES klimato veiksmus. Jeigu galėsime susitarti viduje dėl to, mes turėsime poveikį išorėje. Ir manyčiau, kad turi bendradarbiauti valstybės, valstybiniai ir nevalstybiniai subjektai šiuo klausimu. Būtina, e, kad e, narystė tarptautinėse organizacijose ir prekybos sustarimuose būtų be kita ko suteikiama tik tada, jei šalis atitinka nuostatas susijusias su klimato diplomatija. E, pranešėjas norėtų, ko gero, kad pranešimas šis būtų labiau bendro pobūdžio. Ir šiaip yra pateikta pakankamai naujų siūlymų. Tai yra ko gero sveikas požiūris ir būtų puiku, jeigu galėtume išvengti, kad šis pranešimas netaptų savotišką kalėdų eglutę, ant kurios gali pagabinti, ką tik nori. E, manau, kad e, vandens ir maisto saugumas yra vieni svarbiausių aspektų, tai yra iš tikrųjų vieni aktualiausių klausimų, kurie turės uh, įtakos mūsų ateičiai. Tai man didžiulė garbė e, gauti buvo tas keturias minutės pasisakymui. Dėkoju. Much, Pirmininkė, ačiū abiems kalbėtojams. Ačiū ponui Peterliai ir poniai Šuicai. O dabar EKR dairausi kolegų. Nėra. Pone Jaten, matikė, kalbės Alde frakcijos vardu, pono Pret vardu. Prašau. Ačiū, na aš taip pat pasisakysiu dviejų asmenų vardu. Pirmiausiai tai noriu padėkoti bendra pranešėjams už rengiamą ataskaitą. Ir turiu pasakyti, kad čia kalbame apie ES, o ne apie atskiras valstybės narės, ypač kai kalbame apie geros patirties pavyzdžius. Ir manau, į tai būtina atsižvelgti tada, kada kalbame apie praktinį darbą ir manyčiau, kad tikrai EIVT turėtų vykdyti ir klimato kaitos diplomatę, o atitinkamuose delegacijose turėtų būti ir asmo išmananti šios reikalus. Pritariu tam, kad būtų nustatytos bendradarbiavimo um, sritis pagal temas. Viena iš tokių teminių sričių galėtų būti bendradarbiavimas Arktės klausimais, ypač suodžių poveikis ir akmens anglės deginimo poveikis Arktės ledynams. Antra, reikėtų palaikyti geresnį dialogą su pilietinės visuomenės ir nevyriausybinio organizacijų. Uh, atstovais, apie ką kalbama pranešime. Aš sakyčiau, kad nereikia tik apsiriboti tokių palaikymų, bet išplėsti to bendradarbiavimo ribas ir esu tvirtai įsitikinusi, kad besivystančių šalių e, e, išsivyšiusiuose šalyse galime rasti labai gerų pavyzdžių, kaip kovoti su klimatu ir tai gali tapti puikiu dalyku puikių pavyzdžių besivystančioms šalims. Na, o dabar Urmo vardu kalbėsiu. Urmas mano, kad pranešimas e, yra gerai parengtas ir nemano, kad yra kažkokių tai esminių dalykų, kuriuos reikėtų pataisyti, bet jis norėtų papildyti pranešimo turinį pirmą. Urmo nuomona, klimato kaita verčia žmonės migruoti. Ta mintis turėtų atsispindėti. Antra, jis taip pat mano, kad reikia daugiau dėmesio skirti arktės klausimams, nes klimato kaitos padariniai ten jaučiami labiausiai. Ir galiausiai mes turėtume taip pat įvertinti ir JAV e, prezidento žingsną, turiu galvoje JAV pasitraukimą iš Paryžiaus e, susitarimo, jo lab, kad dar iki šiol Rusija to susitarimo neratifikavimo. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis žaliųjų atstovams. Nežinau, kas norėtų pasisakyti pono Danutę, Danubę ar um, kažkas tai kitas. Galundė. Mhm. Porą pastebėjimų, man atrodo, labai išsamus tai yra dokumentas, beje, tai, kas buvo šiandieną pasakyta, parodo, kiek daug buvo punktų apimta ir koks tas dokumentas išsamus. Tačiau norėtumėm sugrįžti prie kai kurių momentų. Reikia būti tvirtesniems, kalbant apie prevencinius veiksmus. Čia turiu galvoje tikrus prevencinius veiksmus, kurie yra nukreipti į vandens saugumo pagerinimą sakykime, kad ir subsaharinės zonos padėties pagerinimas, tačiau net ne vien tik tai šis pavyzdys gali būti minimas. Toje zonoje trūksta vandens, tai kursto konfliktus, nes e, žmonės e, kaunasi dėl maisto produktų, dėl vandens, e, kyla karai, neligybės ir panašiai. Visą tai dokumente paminėta. Tačiau nenumatyta, kokiu veiksmu imtis, siekiant situacijai pagerinti. Aš manau, kad e, kalbant apie diplomatinius veiksmus, galima numatyti jų daugiau. Beje, tarybos numatyti veiksmai, veiksmų jų yra daugiau negu parlamento. Toliau dėl Europos piliečių. Mes žinome, kad Europos piliečiai puikiai supranta, jog vyksta klimato kaita. Ta įrodo mm, taip manančių procentinė išraiška, tačiau jie ne, nemato, kaip reikėtų balsuoti. Jie kažkaip nesuvokia, kad tai yra susiję dalykai ir tai reikia kažkaip išspręsti. Mes turime padaryti taip, kad e, piliečiai galėtų bendrauti su partijomis ir kad galėtų spręsti tuos klausimus, kurie yra taip glaudžiai tarpusavėje sus. Jie tikrai nėra spręstini atskirai. Aš esu AFETO narys. Mes užsimame visą eilę temų susijusių su klimato kaita. Ir klimato taika yra toks e, dalykas, kurį galima pasitelkti kovoje su, e, su, su įvairiais galimais kilti konfliktais. Kaip ten bebūtų. Darbas puikus, nors galima padaryti ir geriau. Thank you very much. Dėkoju. Keliaukime prie kolegų iš GUE frakcijos, kolega Koliuglių, kuris taip pat kalbės ir kolegos Martinės vardu. Prašau. Dėkoju. Džiaugiamės pranešimu, remiame daugelį jo aspektų. Keletas dalykų labai trumpai. ES klimato diplomatija nebus patikima, jeigu ES nes, ne, jeigu nebus laikomas laikytis Paryžiaus susitarimų. Turime dirbti taip pat ir laikydamiesi JTO pasiūlytų taisyklių. Turime šią dimensiją įtraukti, sudarydami tarptautinius susitarimus ir prekybos susitarimus. Turime numatyti reikiamas finansinės priemonės, kad būtų galim padidinti šios diplomatijos efektyvumą ir, klimat, ir kovos su klimato kaita veiksmų efektyvumą. E, JAV pasitraukė iš klimato sustarimo, taip pat įvyko breksitas, tai yra tie du dalykai, kurie turėjo įtakos. Paryžiaus susitarimas yra tas dalykas, dėl kurio dėrėtis iš naujo negalima. Šeštas dalykas. ES užsienio politika turi išvystyti tokius gebėjimus, kurių dėka būtų galima stebėti klimato, taiko, klimato kaitos vystimusi klausimus. Taip pat būtina užkirsti kelią galimiems konfliktams. Ačiū pranešėjams už pateiktą pranešimo projektą. Siūlome taip pat ir tekstų keletą pakeitimų. pirmininkė, dėkoju. Kolegų iš EFDD frakcijos nėra. O dabar leisime pasakyti tiems, kurie norėtų. Minutė suteiksime galimybę pasisakyti. Sek... Mačiau jūs, taip, mačiau. Sekretoriatas įtrauks jūs į sąrašus. Kol kas kalbėjo šešėliniai pranešėjai, dėl to jums žodžio dar nesutikiu. Pone Gerling, prašau. Ačiū. Norėčiau keletą dalykų paminėti. Pirmiausia, pranešimas yra susitelktas į santykius paremtus Paryžiaus susitarimu. Norėčiau paminėti dar dvi sritis, kur reikalingas diplomatijos požiūris būtent. Tai yra IKAO ir IMO e, jūrų organizacija ir aviacijos organizacija, tos dvi. E, mūsų taip pat e, žingsniai diplomatijos šiuose srityse būtų reikalingi. Tai yra tas rytis, kuri buvo palikta nuo šaly ir, man atrodo, dabar apie tai laikas kalbėti šiame pranešyje, nes tiek oro transportas, tiek laivininkystė turi reikšmingo uh, poveikio klimatui. Transportas, ypač ICAO, e, Tarptautinė aviacijos organizacija turėtų būti labiau įtraukta į šiuos sprendimus, nes mes norime aiškiai pademonstruoti skirtumą tarp išsivyščiusių šalių požiūrių klimato klausimus ir kitų šalių. Mes turime dirbti su šalimis, kurios uh, E, laikosi kitokios politikos negu mes. Čia parlamente mes dirbame su abiem tomis organizacijomis. Ir manau, darbas vyksta patenkinamai. Envi ir transporto komitetas bei MUV generalinis direktoratas yra įsitraukę į šiuos darbus. Ir jeigu kursime klimato diplomatiją, mums iš tikrųjų reikėtų subendrinti visų pastangas. Ir mano paskutinis norimas paminėti dalykas būtų toks, reikėtų paminėti subnacionalinės e, diplomatijos e, svertus, ypač santykiuose su JAV, tos svertus reikėtų labiau tobulinti, lygiai taip pat kaip ir su Kinija, nes kai nebeliko e, JAV, Paryžiaus klimato sudarimuose, Kinija galėtų jas pakeisti. Prašom, kolega Dėlė. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Melen. Norėčiau keletą pastabų išsakyti, kurių pirmoji būtų tokia. Šiame pranešime 16-19 punktuose valstybių vaidmuo yra nustumtas į antrą planą. Mūsų supratimu, tai, na, ko galbūt ir nieko pasiūlymas, bet tai neturėtų būti vienintelis sprendimas. Taip pat mes e, išreiškime tokią rezervuotą nuomonę dėl to, kad grinai ekonominiais tikslais e, yra manipuliuojama klimato kaitos argumentais. Ir matysime, ką, kokie argumentai mūsų bus toliau, bet norėjau paminėti du dalykus, kurie turėtų būti nagrinime Envi komitete ir AFET komitete, kalbant apie klimato diplomatiją. Elektros švarios gamyba ir jos kaupimas Ir tai yra vienas dalykas ir ilgus metus buvo atsisakyta turėti tikrą sistemą, drekinimo e, e, sistemą užsaharės e, šalyse. Mes manome, kad e, galime teikti, kad e, elektros gamyba irgi yra deficitinė Europoje, o irigacijos sistemos irgi stokoja energijos. Ir dabar ta sistema labai uh, dezorganizuota, nes e, žmonės labiau keliasi į miestus. Aš manau, kad reikia traukti to tokius bazinius elementus į tą pranešimą, kurie buvo šiek tiek primiršti. O tos didžiosios savokos yra plačiau eksploatuojamos. Bet aš manau, kad visų labų reikėtų nepamiršti ir tų praktinių aspektų. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, dėkuoju. Kolega Lysė, prašau. Labai ačiū, ačiū pirmininkiai, pranešėjai. Norėčiau pabrėžti tai, ką sakė Džiulį Gerling. Aš manau, kad reikėtų aiškaus komunikato tarp Cairami. Man atrodo, kad šitos dvi organizacijos priklausančios jungtinėms tautoms gyvena kiekvieną atskirą gyvenimą. Kai žiūriu į politinės iniciatyvas, kai matau, kas vyksta kitur, e, kituose e, forumuose, jungtinėse tautose, tai pastebiu, kad tos organizacijos gyvena atskirą gyvenimą. Dar vienas svarbus dalykas, man atrodo, kad abu kolegos galėtų labiau akcentuoti 13 punktą, kitaip tariant, mūsų būsimiesiems susitarimams taip pat reikėtų numatyti E, klimato kaitą. Tai yra labai svarbus punktas e, bendradarbiavimui ir turime tą punktą į, nuspręsti visi į pranešimus įtraukti. Dėkoju, ar dar kas nors nori pasisakyti? Jeigu ne, tuomet baigiame pasisakančiųjų sąrašą ir dabar afetui vėl perdodu pirmininkavimą ir bus darbai baigti. Uh, e Dėkoju. Na, o dabar išklausysim pono Delilį iš EIVT tarnybos. Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai labai malonu pasisakyti šio pranešimo atveju, nes jūs žinote, kad, kiti metai, e, kad šie metai, kiti metai yra lemiami tiek Paryžiaus susitarimo dėrybų požiūrių, tiek galimybę susitarti dėl klimato kaitoje siekitinų tikslų, nes susitarti dėl kai kurių iš šių dviejų ar vieno procento švelnini, e, laipsnių švelninimo yra labai sudėtinga. Ir Iš tiesų, taryboje kalbėjome klimato diplomatijos klausimais ir aiškiai sakėme, kad tai yra labai platiai sritis. Ir ją reikia įtraukti daug klausimų. Yra nesaugumas klimato kaitos požiūrių, yra padarinių švelnimas ir taip toliau. Aš manau, kad tikrai reikia labai e, gerai vertinti šitą parlamento žingsnį, nes dabartiniu metu iš tiesų labai sumažėjo pasitikėjimas partnerių tarpusavyje ir reikia sugražinti tą pagreitį visam Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo procesui. Ir labai daug dėl to tikimės iš COP24 konferencijos Katovicuose. Norėčiau dar atkreipti jūsų dėmesį į keletą elementų. Aš manau, kad klimato kaita iš tiesų yra susijusiai su dviem esminiais dalykais. Pirmiausia, mes turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti atsakingą elgesį ir antra, kad pirmiausiai reikia šalinti priežastis ir užsiimti prevenciją, nes klimato kaita prevencijos požiūrių yra labai svarbu. Dar vienas dalykas, kad egzist tarpusavėje vidaus ir išorės veiksniai labai glaudžiai susipina klimato kaitos srityje. Jeigu mums anksčiau pavyko įgyvendinti kai kurias klimato diplomatijos priemonas COP21, pavyzdžiui, konferencijoje, o kitais atvejais pavyko paspartinti Paryžiaus susitarimo ratifikavimą, tai mes ir dabar galėtume panašiai veiktis nes mes būsime tiek patikimi, kiek bus patikimi mūsų veiksmai, kurie leis stiprėti visai sistemai. Ir mes būsime tiek patikimi, kiek patikimai veiksime ES viduje. Todėl labai svarbu pažymėti, kad e, aplinkos ir užsienio reikalų komitetai bendrai ėmėsi renkti šios ataskaitos nes būtent tie du aspektai - aplinka ir diplomatija - labai tada gerai yra suderinami tarpusavėje. Vykstančios diskusijos apie daugiametę finansinę programą kitam laikotarpiu irgi yra kitas aktualus aspektas. Visgi noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad praėjusią savaitę Europos vadovų taryba paragino komisiją galvoti jau apie laikotarpį po 30 metų ir dar 19 metų pirmąjį ketvirtį parengti naują taršos ir išmetamų dujų mažinimo strategiją. Ir labai trumpai norėčiau dar tris pastabas pakeisti. Pirma, daugia šališkumas. Apie tai kalbame nemažai yra tas ir pranešime, bet reikia pastebėti, kad kova su klimato kaita yra tik skatinančioji priemonė ir ji bus sėkminga tada, jeigu, uh, viską, jeigu veiksime teminių pagrindų. Todėl nereikėtų atsisakyti teminio pagrindo, nes jis yra tiesus kelias į bendradarbiavimą. Kitas dalykas, kad klimato kaita ir diplomatija šioje srityje nėra vienareišmiška, tai daugias luosnės pastangos. Ir ypač po Paryžiaus susitarimo tampa aišku, kad e, klimato diplomatija e, turi apimti ne tik tai, valstybių vyriausybės, bet taip pat ir ne valstybinės institucijas, nes jos gali labai neblogai prisidėti prie bendrų tikslų įgyvendinimo. Kitas svarbus dalykas. Džiaugiuosi ir remiu parlamento bandymą išnaudoti klimato diplomatiją tam, kad būtų pasiekta geresnių rezultatų, nes šiuo požiūriu tai parlamentas tikrai novatoriško imasi žingsnio ir manau, kad dirbdami kartu mes galėsime nemažai nuveikti. Na, klimatas ir saugumas. Paskutinė pastaba. Ne detalizuosiu čia šios temos, bet tikriausiai jūs pastebėjote, kad pasaulio ekonomikos forumas yra parengęs ataskaitą, kurioje aiškiai sakoma, kad didžiausia rizika dėl klimato kaitos kyla kraštovaišiui. Ir mes įžengėme tiesiog į naują amžių nes kraštovaizdžiui kylantis pavojai pasikeitė iš esmės. Kitai žodžiai tariant, klimato diplomatija yra klimato veiksmų programos 13 tikslas, bet taip pat ir 16 tikslas, nes tai e, taika ir taikos užtikrinimas. Todėl mes labai džiaugiamės parodytą parlamento iniciatyvą ir ateityje, manau, ne vieną kartą dar analizuosime klimato diplomatijos klausimus. Labai ačiū, o toliau žodis Elinai Europos komisija. Ačiū, pone pirmininkė, garbus parlamento nariai. Tikrai labai malonu šiandien po pietų lankytis pas jūs ir svarstyti tuos svarbius klausimus, kurie leidžia ES užimti lyderio pozicijas pasaulyje. Man labai patiko ši diskusija nes e, ji tik pademonstravo, kiek daug sąjungininkų, sąjungininkų yra Europos e, parlamente. Taip pat norėčiau pasinaudoti ir šią galimybę padėkoti mūsų pranešėjams, ponui Lainenui ir, poniai, ir ponui Lyts, už puikiai atliktą darbą, nes pranešimo turinys taps labai gerų pagrindų tolesniam uh, tolesniai tarp instituciniai diskusijai. Ir noriu akcentuoti, kad tarp instituciniai klimato diplomatijos aspektai įgys vis daugiau svarbos, nes nuo to, kaip mes veiksime, priklausys ir mūsų, e, kiek bus mumis tikima. Nebejotinai, kad praėję metai buvo labai sudėtingi visai tarptautiniai bendruomeniai, nes e, Trumpo administracijos pareiškimas apie ketinimą pasitraukti iš Paryžiaus susitarimo sukėlė nemažų atgarsių. Kita vertus, daug uh, ekstremalaus oro sąlygų stebėjome įvairiose pasaulio dalise, todėl uh, Džiugu, kad nepaisant pono Trumpo pareiškimo, tarptautinė bendruomenė sutelkė savo jėgas ir pademonstravo dar didesnį ryštą bei aiškiau apibrėžė, kokia yra perspektyva bei ateitis. Šiandieną noriu uh, tris dalykus pasakyti. Pirmas apie uh, tą globalinį kontekstą. Kaip ponia Daly labai teisingai pastebėjo, mūsų laukia rimtas ES patikimumo išbandymas pasaulinėse dėrybose, nes praėjo trys metai po Paryžiaus susitarimo ir dabar jau pasaulis laukia rezultatų, laukia žinių apie konkrečią pasiektą pažangą. Ir todėl mūsų vykdomas dialogas iš tiesų yra labai aktuolus. Be to, šiais metais matysime, kad atsiras ir Paryžiaus, na, pavadinkime taip, veiksmų programa, nors tai bus tam tikras taisyklių savadas. Ir tai dar kartą leis parodyti, kiek svarus yra Paryžiaus susitarimas ir kiek uh, svarbus Paryžiaus susitarimo tikslai pasirašysių šalių vyriausybėms. Uh, Ambicingų planų nepakanka, tie planai turi tapti realiomis priemonėmis. Todėl kyla klausimas, o kokį vietą užims Europos Sąjunga. Taip mes imamės teisėkuros iniciatyvų, stengdamėsi sukurti gyvybingesnį mūsų vidaus klimato kaitos padarinių likvidavimo pagrindą ir tai dar kartą pademonstruoja ir patvirtina, kad ES neatsisako savo kaip lyderės uh, vaidmens. Mes pateikėme labai gerai apgalvotų ir įmantrių argumentų, kovodami už bendrus darbus ir mes taip kalbamės rimtai su strateginiais partneriais apie pereimą prie mažai CO2 išmetą taršios ekonomikos. Mes pateikiame inovacinių sprendimų, kur galima veikti ir mes ne tik juos siūlome, bet numatome ir praktinius įgyvendinimo būdus. Partnerystai e, šioje srityje skiriama 25 milijonai eurų, kad galėtume su stambiosiomis geriausiai įsivyšiusiomis šalimis imtis bendrų veiksmų. Ir jūs žinote, kad įsivyščiusios e, šalis labai daug teršia aplinką, todėl mūsų bendri veiksmai ir turi e, tapti pagrindiniu ginklu. Be to, be strateginės partnerystės su pagrindinėmis valstybėmis mes turime nepamiršti ir solidarumo e, principo. Ką galėtume nuveikti? mes galėtume išorės užsienio politikos priemonas panaudotą solidarumui įtvirtinti. Ir tokiu būdu galėsime geriau sudaryti sąjungas ir suburti bendraminčius, kad galėtume iki šių metų pabaigos parengti Paryžiaus susitarimo taisyklių savodą. Ir paskutinis dalykas, ką aš noriu pasakyti. Tai dabar labai, dabar pats laikas tokiam pranešimui gimti. Bet taip pat nereikia pamiršti, kad šiuo metu deramas ir dėl e, būsimos daugiametės finansinės programos. Parlamentas norėtų, kad 20 procentų biudžeto būtų skirta su klimato kaita susijusiems tikslams pasiekti. Būtų keista, jeigu negalvotume apie ambicingesnį tikslą tolesniais metais. Dar vienas klimato kaitos aspektas, kuris tik patvirtina, kad pranešimas savalaikis yra mūsų visuomenės susidomėjimas, nes mūsų visuomenė mano, kad kuriant toliau ES didelis vaidmuo turėtų tekti klimato kaitos klausimams ir tie, kurie negali pritarti negali būti mūsų partneriais. Ir aš manau, kad šiuo atveju a, diskusija bus dar platesnė. Na ir pats paskutinis komentaras. Labai džiugu, kad pranešimas pasirodė dabar, nes būtent kolektyvinių veiksmų dėka dalyvaujant įvairiausiams subjektams, NVO įvairioms bendruomenėms ir institucijoms, būtent dabar uh, E, subūrus jėgas, mes galėsime geriau išnaudoti tą atsivėrusią, ko gero, pakol kas vienintelę galimybę plačiai įgyvendinti įvairiausias iniciatyvas. ES gali rodyti pavyzdį, gali rodyti, demonstruoti savo vienybę įvairiais lygiais. Ir tai, kad parlamentas siūlo tokią ambicingą viziją, tik primena mums, kad praėjusį penktadienį ES vadovų e, valstybių ir vyriausybių vadovai kaip tik ir kalbėjo apie tai, kad reikia sutelkti pastangas ir kopti į naujas aukštumas. Ačiū. Ačiū. Koragalytis, ar norėtumėte apibendrinti? Dėkoju. Noriu padėkoti visiems kolegoms už pateiktus atsakymus, reakcijas. Ačiū Europos komisijos atstovams už jūsų atsakymus, už tai, kad pabrėžėte kai kurios dalykus ar pasiūlėte naujų dalykų. Be abejo, tas jūsų siūlymas dėl ekon irgi yra konstruktyvus siūlymas, pasižiūrėsime, kaip galima atsižvelgti jūsų siūlymą, pateikėt pakeitimus. Jūs kalbėjote apie šio klausimo kompleksiškumą. Kolega Peterlė sakė, kad nenori, kad tas teisės aktas tapstų kaip kalėdų aglūtė. Aš norėčiau pasakyti tai, kad tie dalykai, kuriuos jūs minėjote, yra glaudžiai susiję su šiuo klausimu ir tai atsispindi jungtinių tautų tvarus vystimosi tiksluose. Tad mes turime į tai irgi atsižvelgti. Kaip sakėte, kad maistas, o ne alkis iniciatyva taip pat labai svarbi, tai atsispindėjo ankstesniuose tiksluose, geriamas vanduo taip pat labai svarbus dalykas. Visą tai e, yra reikiami dalykai. Priekybos sustarimai. Nekarta buvo minėta šis aspektas kolegų. Situacija tikrai svarbi, tačiau mes jau esame CETA susitarime su Kanada įtraukia šį aspektą taip pat ir toliau turėtume to nepamiršti. Taip pat man pasirodė įdomus kiti dalykai, kuriuos minėjo kolegos, tokie dalykai kaip kova su skurdu, socialinis teisingumas ir taip toliau. Jie irgi svarbus. Klimato strategija dirbant su kitomis šalimis taip pat. Yra svarbus dalykas, kur jūs tai paminėjo. Komisija ir parlamentas turėtų dirbti kartu, kai mūsų delegacijos vyksta kur nors, ne tik šių dviejų komitetų AFET ir ENVI, bet apskritai, kai vyksta parlamento delegacijos, būtų puiku, kad mūsų, um, mūsų kiekviena delegacija siektų priminti savo vizitų metu uh, klimato diplomatijos svarbą, turėtų praktikuoti tą diplomatiją. Mes turėtume savo delegacijų dėka būtent skleisti tą žinią arba priimdami delegacijas turėtume irgi nepamiršti šių aspektų priminti. Tai kartu su komisija dirbdami, manau, rasime bendrus vardiklius, lauksime jūsų pakeitimų kolegos kiti posėdžiai vyks, susitiksime dar su šešėliniais pranešėjais, na ir lauksiu visų jūsų išvalgų, ačiū. Pirmininkas, ačiū, kolega Lits pranešimo projekto pristatymė buvo paminėta, kaip svarbu tokį klausimą e, įrašyti pirmą į mūsų darbo tvarkę. Visais atvejais ačiū pranešėjams, šešėliniams pranešėjams ir be abejo ačiū išorės veiksmų tarnybai ir Europos komisijos tarnybos atstovams už jų dalyvamą posėdį. Visą tai rodo, kokį svarbų vaidmenį gali suvaidinti klimato diplomatija. Būtina laikytis nuseklių ir aiškių klimato politikos veiksmų, siekti, kad būtų gyveninti prisimti įsipareigojimai dar 2013 metais, įskaitant tvaraus vystimosi tikslus. Šešėliniai pranešėjai ir pranešėjai dar diskutuos atimiausiomis savaitėmis, vaisingai tikėkimės, ir tuomet bus parengta tvirta ar Europos parlamento pozicija šią svarbę temą. Dabar terminai numatyti. Pakeitimus galima teikti iki balandžio 11 dienos, 11 valandos. Dėmesio ne iki 12 iki 11 valandos. Balsavimas komitete vyks kovo 16 dieną. Suklydau, sako pirmininkas, gegužė 16 dieną. AFET komitete, o plenarinėme posėdėje Liepos mėnesį 2018 metų yra numatyta. Ačiū visiems už dalyvavimą posėdėje. Posėdis baigiamas. Dėkuoju.